Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please take your seats. Labas rytas, kolegos. Prašau sėsti vietas. Tai yra pirmasis mūsų pirmasis AFET su biudžeto komiteto posėdis. Kolega John Arty kartu su manims pirmininkauja. Ar ką nors norite pasakyti? Galiu tik tai pasidžiaugti dėl bendrai atlikto darbo. Hey. Thank you very much. Is there any remark by the Ar panašiai norėtų ką nors pasakyti? No. Very good. Kolega Čanokas taip pat ne. Iš karto balsuojame. Pirmas kompromisas už, prieš Labas rytas, atsibuskite. Pirmasis kompromisas, kas už? The man we're talking about and which is number one on the agenda. Draft. Prašau, tai yra dokumentas dėl bendrosios saugumo politikos finansavimą. Taigi pirmas buvo dabar. Antrasis kompromisas, kas už? Kas prieš, kas sulaiko, priimta. 30, 24, kas už? Prieš, sulaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko atmesta. 26 už 27 kartų prieš susilaiko atmesta. 28 už prieš susilaiko priimta. Dvidešimt devintasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Trisdešimtasis už, prieš, Trisdešimtasis už. Prieš. Kortelėmis. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 31 už, 25 prieš priimta. Trisdešimt pirmasis. Už. Prieš. Susilaiko. Kortelėmis. Galima tikėtis tokios pat. Daugumos. Baigime. Gaila. Pritarta 33. Nereikia balsuoti. Trečiasis kompromisas. Atsiprašau, 32. Už. Prieš. Atmesta. 33. Už. Prieš. Atmesta. 34 už, prieš, laiko atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, suslaiko priimta. 43 už, prieš, suslaiko atmesta. 44 dalimis. Už pirmąją dalį, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Generolo Greslės tik, pasiūlymo tik tai pirmoji dalis priimta. 45. Kas už? Prieš. 46 už. Prieš susilaiko priimta. 47 už. Prieš susilaiko atmestas. 48 už. Prieš susilaiko priimta. 49 už. Prieš susilaiko atmestą. 50 už. Prieš susilaiko atmestą. 51 už, prieš, susilaiko atmesta. 52 už, prieš, susilaiko kortelėmis. Baigime. 42 prieš, 26 už, atmestam. 53 už, prieš, susilaiko, atmesta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. 55 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. 58 už prieš susilaiko atmesta. 59 už prieš susilaiko atmesta. 60 už prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko priimta. 62 už prieš susilaiko priimta. 64 už prieš susilaiko atmesta. 65 už, prieš, susilaiko atmesta. 66 už, prieš, susilaiko priimta. 68 už, prieš, susilaiko priimta. 69 už, prieš, susilaiko kortelėmis. Baigime. Atmesta. 70. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 71 dalimis. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaiko priimta. Kas už antrąją? prieš, susilaiko, atrodo atmesta, bet kortelėmis pasitikinkime. Baigime. Trisdešimt du už, keturiasdešimt vienas prieš. Trisdešimt antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Septyšimt trečias už, prieš, susilaiko atmesta. 64 dalimis, kas už pirmąją? Kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, balsuojame kortelėmis. Keturiasdešimt penki prieš atmesta. 75 už, prieš, susilaiko, priimta. 76 už, prieš, susilaiko, priimta. 67 už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už, balsuojame kortelėmis. 77. Baigime. 49-22. Kas čia šitas pastabas laido? Jo aš įsivaizdavau ir nepažvelgęs. 78 už prieš susilaiko atmestą. 79 už prieš laiko priimta. 80 už 82 už prieš susilaiko priimta. 83 už prieš atmesam. 84 už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš laiko priimta. Šimtas pirmasis pakeitimas už, prieš laiko atmesta. Šimtas antras ir trečias už, prieš laiko atmesta. Šimtas ketvirtasis už, prieš laiko priimta. Šimtas penktasis už, prieš susilaiko atmesta.

susilaiko atmesta. 110 už, prieš susilaiko atmesta. 111 už, prieš susilaiko priimta. 112 už, prieš priimta. 113 už, prieš susilaiko priimta. 114 už, prieš, priimta. 115 už, prieš, laiko priimta. 116 už, prieš, atmestam. 117 už, prieš, laiko atmestam. 118 su pakeitimo žodžiu, prieš, susilaiko priimta. 119 už prieš susilaiko priimta. 120 už prieš susilaiko priimta. 121 už prieš susilaiko atmesta. 122 už 122 už prieš susilaiko atmesta. 123 už prieš, susilaiko atmesta. 124 už, prieš, susilaiko atmesta. 126 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas dvidešimt septintas už, prieš, susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš atmesta. Trečiasis už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis už prieš laiko priimta. Penktasis už prieš priimta. Šeštasis už prieš susilaiko kortelėmis. Baigiame. Rimta. Septintasis už. Prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už. Prieš neaišku, kortelėmis. Baigime. Atmestas. Tai buvo aštuntasis. Devintasis už, prieš, susilaiko, primta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko, primta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, primta. Pirmasis už, primtas. Antrasis už, prieš, susilaiko, primta. Dabar balsuosime kortelėmis už visą dokumentą. Baigiame. Penkiasdešimt keturi už, dvidešimt trys prieš, du susilaikę priimta. Kolega Kuzo. Guja balsavo prieš už tai, kad nepritarėme e, taip, kaip finansavimas skirtomas e, bendros saugumo srityje. Dėkoju, jūs galite pateikti savo motyvus raštu. Baigiame aptarinėti šį darbo tvarkės klausimą, balsuoti. Dėkuoju visiems, ypač biudžeto komiteto nariams ir kolegai Artui. Norėčiau pasveikinti pranešėjus už puikiai atliktą darbą ir labai norėčiau pasidžiaugti mūsų gerais ryšiais darbo.